ponui Svobodai, tos darbo grupės pirmininkui. Kolegos, dabar periname prie balsavimo. Visi išsitraukite balsavimo korteles. Pateikti septyni pasiūlymai dėl rezoliucijos Pakistano klausimų dėl Punžabo gubernatorius Salmantas ir. Taigi, rezoliucijos aštunta pastraipa teikiamas pakeitimas žodžiu, jį pristatys ponė Šakė. Um, Ačiū. Aštunta pastraipa turėtų atsirasti po e, 17 pastraipos. Buvo sutarta, kad iš, išbraukiama žodžius gratify ir atitinkamai koreguojame kitą tekstą. Čia ar kas nors tam prieštarauja? Ne. Galime balsuoti. Kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. Toliau ketvirta pastraipa. Balsuojame dėl atskirų jos dalių. Vėlgi pakeitimas žodžiu teikia ponas Tenokas. Taip, aš norėčiau pakeisti 14 pastraipą. Dar kartą ragina Pakistano vyriausybė išsamei peržiūrėti šventvagystės įstatymus ir jų taikymą, įskaitant ir privalomą mirties bausmę ar įkalinimą visam gyvenimui, kaip numatyta baudžiamajame kodekse, tų asmenų atveju, asmenų atveju kurie apkaltinami šventvagystė prieš pranašą Mohamedą. Ar kas nors prieštarauja, ne? Taigi balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaikę, pritartę, antroji dalis, už, prieš. Reikia pasitikrinti balsuojant elektroniškai, sako pirmininkas, balsavimas prasidėjo. On... Ar visi balsavo? Balsuojame, dabar, balsuojame dėl antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Atmesta. 15 pastraipa, vėl dėl atskirų dalių jos balsuosime. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė atmesta. 17 pastraipa. Dar vienas pakeitimas žodžių, kurį teikia ponė Šakė. Uh, uh, Aš viską perskaičiau per pirmąjį savo pasisakymą. So is, uh, Tuomet balsuojame dėl visos rezoliucijos. Kas už? kas prieš, susilaikė, pritarta. So next item is the vote on six. Kitas darbo tvarkės punktas balsavimas dėl rezoliucijos dėl Čezarė Batisti išdavimo. Prieš balsuojant dėl rezoliucijos turime balsuoti dėl keleto pakeitimų. Ne, nebus pakeitimų žodžių, ponia Angelili, ne? Tuomet galime balsuoti dėl visos rezoliucijos iš karto. Balsuo, balsuojame vardiniu. Būdu balsavimas prasidėjo. Everybody had the time to vote. If that's the case, I close the vote. Jei visi balsavo, balsavimas baigtas. Ir Pritarėme. Rezoliuciją patvirtinam. And the next and the next and last item is Ir paskutinis balsavimas tai dėl rezoliucijos Irano atžvilgių, ypač dėl Nasrinsutų dėbylos. Vėlgi balsuojama dėl rezoliucijos, vartinis balsavimas, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ir vėlgi pritarėme 79 už, nei vienas prieš. Dar turiu keletą pranešimų. Gavau tarybos pozicijos pirmojo svarstymo e, dokumentus ir komisijos poziciją, e, poziciją. Jie bus pridėti prie šios sesijos protokolo. Parlamentas turi tris mėnesius, kurie